Dabar periname prie balsavimo. Turime tris pranešimus, pono Galtieri, dėl Europos bankų priežiūros institucijos pradedu balsavimą. Has everyone voted? Ar visi balsavote? Has everyone voted now? Ar visi jau prabalsavo? Ar yra kažkokių tai problemų? slaptas balsavimas, dėl to jūs matote mėlyną lemputę. Dabar stabdau balsavimą. To... Patvirtinta. Toliau antrasis galtierių pranešimas. Vėlgi slaptas balsavimas. Pradedam balsavimą. Voted, now... Jeigu visi prabalsavote, stabdau balsavimą. patvirtinta. Trečiasis pono Galtieri pranešimas, vėlgi slaptas balsavimas, pradedam balsuoti. Voted... Jeigu visi balsavo, tai stabdome balsavimą. Ir šitas pranešimas patvirtintas toliau, periname prie Fontano pranešimo, strateginis bendradarbiavimas su Bosnijos Hercegovina ir Europolu. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš. Susilaikė. Gal patikrinkime. Tikrinamasis balsavimas pradėme. Uh, Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Taigi, periname prie vardinio balsavimo dėl teisėkros rezoliucijos. Pradedame. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Ačiū toliau. Kitas mūsų pranešimas negrėskų. Europos pristatymo ir globalizacijos pasiekmių fondas um, Airijos. Kreipimas. Balsuojame. Jeigu visi prabalsavote, stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau dėl invazinių rūšių balsuojame dviem dalimis. Pirmoji dalis prieš susilaikę. Patikrinsiu, kadangi nematau pakeltų rankų. Pradame balsuoti pastikrinimui. Stabdome balsavimą. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Resoliucija kaip po tokia. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pername prie kitos rezoliucijos genetiškai modifikuotų kukurūzų leidimas, šeštasis pakeitimas, balsuojame varnių balsavimu. Ar visi balsavote, stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas, svarinis balsavimas. Pradedame. Stabdame balsavimą. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Stabdame balsavimą. Atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Penktasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Irgi atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas. Nor, norite patikinti dėl penktojo? Gerai, tikriname penktąjį pakeitimą. Penktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Gerai, visa rezoliucija, vardinis balsavimas, pradame. Ir stabdome balsavimą. Patvirtinta. Periname prie Dots Niedermayerio pranešimo. E, pirmiausiai, pirmoji, originalus tekstas, dvi dalys, pirmoji, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, tikriname. 15 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Stabdau balsavimą. Atmesta. Toliau originalus tekstas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau šaltasis pakeitimas. Kas už? Norite patikrinti antrąją dalį? Kolegos buvo tikrai pakankamai aišku, bet gerai, leidžiame patikrinti. Balsuojame. Stabdom balsavimą. Patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 19, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 8 už. Norite 19 patikrinti? Gerai, balsuojam dėl 19. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Taigi aštuntasis už, prieš, sulaikė, atmesta. Vardinis balsavimas, devintasis pakeitimas, pradedame. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, tvirtinta. Originalus tekstas, e, A7 pirmasis paragrafas, modelis, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas stabdau. Atmesta. Toliau originalus tekstas, kas už prieš. Susilaikė. Manau, kad teks pasitikrinti balsavimą elektroniškai. Stabdom balsavimą. Patvirtinta. Rodykite rankas. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau originalus tekstas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau ketvirtoje penktoje įtraukos už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vardinis balsavimas, dvyliktasis pakeitimas, pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestam. Toliau 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Originalus tekstas. Rekomendacija C1. Keturios dalis už pirmąją prieš, slaikę, patvirtinta. Antroji už, prieš, slaikę, patvirtinta. Trečioji už, prieš, slaikę, patvirtinta. Ketvirtoji už, prieš, slaikę, patvirtinta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau antrasis vardinis balsavimas, pradame. Stabdo balsavimą. Atmesta. Originalus tekstas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas D1, paskutinė pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas už, prieš, sulaikė. Atmesta. Penktasis, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta toliau 17 pakeitimas už, prieš, slaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame, balsavimas stabdomas. Atmesta. Toliau 18, kas už, prieš, slaikė, atmesta. 70 kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 14 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Gerai, patikrinkime antrąją dalį. Nuskambėjo prašymas. Pradedame balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau konsultuojama dalis AR. 7 punktas, kas už, prieš, laikė. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau ta konstatuojama dalis, vėlgi pirmoji dalis, už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš sulaikė patvirtinta. Visa rezoliucija teikiama balsavimui, vardinis balsavimas, pradedame. Ir balsavimas baigtas. Patvirtinta. kolegos, perėmėme prie Belder pranešimą dėl santykių su Kinija. Už prieš laikė patvirtinta, 21 pastraipa už prieš laikė patvirtinta, antroji dalis už prieš laikė patvirtinta, originalus tekstas panašu, kad turime žodinį pakeitimą pono Putikofer. Prašau pristatyti jį. Ačiū, ponė pirminkė. Teksto viduryje siūlyčiau įtraukti vieną sakinį, kuris skambėtų taip. Ragina Kiniją peržiūrėti savo poziciją ir ragina visas šalis, taip ir jų ir Kiniją, laikytis e, sprendimo dėl anklos. Ačiū. Ar būtų kokiu nors prieštaravimu šitam žodiniam pakeitimui? Atrodo, taip nėra. Taigi galime balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Periname prie 45 pastaraipos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 47 pastraipa už prieš susilaikę patvirtinta. 48 pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. 51 pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikę patvirtinta patvirtinta, 54 pirmoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, 58 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 62 už, prieš, susilaikė patvirtinta, toliau pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konsultuojama dalis AB, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsavimas stabdomas. Ir kolegos primta rezoliucija. Toliau kitas pranešimas dėl humanitarinio viršūnių sutikimo Gersalman. 11 pastraipo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritart, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 13 pastraipo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 14 pastraipo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20 pastraipo, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21 pastraipo, 4 dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, ketvirtoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 23 pastraipa kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 304 pastrapa 4 dalis, kas už pirmąją, kas prieš pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Šios dalis vardinis balsavimas, pradėme balsuoti, balsuoti baigime. Atmesta ketvirtoji dalis vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 40 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta. 46 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko, taip pat pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už ketvirtąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, 47 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 51 pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 56, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 57, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta pirmoji konsultuojama dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, ketvirtoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta, jo konstatuojamoji dalis. Pirmoji jos dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, N konstatuojama dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl Martino pranešimo dėl e, netauriųjų metalų tvarios pramonės plėtros žodis pranešėjai. Ačiū, pan pirmininkė, kalbės labai trumpai, noriu padėkoti ir pasveikinti iš Vokietijos, Luksemburgo, Prancūzijos, iš Belgijos atvykusią profsąjungų delegaciją balsuojant dėl šio pranešimo ir sveikinu Jūs dalyvaujančius posėdį ir noriu padėkoti už pareikštą paramą šiam pranešimui. Ačiū. Dabar balsuosime dėl antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 7 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 8 pastraipa vardinis balsavimas, pradedame balsuoti ir balsuoti baigiame. Atmesta. E, trečioji paantraštė. E, originali versija. Balsuojame vardiniu būdu, baigiame balsuoti. Pritarta 11 pastraipa. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesti trečioji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko Tikrinamės dėl trečiosios dalies elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pastraipa pirmoji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 13 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl antrosios 13 pastraipos dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 pastraipa originali versija, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 16 tikrinamės tiksliau dėl 14 pastraipos, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 16 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 17 pastraipa, šešios dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies, baigiame balsuoti. pritarta, antroji dalis pradame balsuoti vardiniu būdu, baigime balsuoti. Pritarta, trečioji dalis vėl vardinis balsavimas pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta, ketvirtoji dalis pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta penktoji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta šeštoji dalis pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 16 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 19 pastraipa, šešios dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios. Vardiniu balsu balsuojame dėl, baudu balsuojame dėl pirmosios, baigiame balsuoti. Pritarta antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Peritarta. Trečioji dalis. Balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta ketvirtoji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta penktoji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pritarta šeštoji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, nes ne visi aiškiai keliate rankas dėl 23 pastraipos. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. aiškiai pritarta 26 pastraipo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 27 pastraipo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta Pritarta 29 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. D konsultuojamoji dalis vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta E konsultuojama dalis pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. H konsultuojama dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl H konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta į konstatuojamą dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį. Vardinis balsavimas tiksliau pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta M konsultuojama dalis, kas už pirmąją dalį vardinių būdų tiksliau balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta O konsultuojamoji dalis vardinis balsavimas, balsuokime, balsuoti baigiame. Pritarta P konsultuojamoji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti baigiame. pritarta. Balsuojame vardiniu būdu dėl rezoliucijos visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar kolegos Balsuosime dėl rezoliucijos projekto dėl padėties Vengrijoje. Pirmasis projektas LP frakcijos, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime, jeigu pageidaujate, dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos, kurį teikia Europos liaudės partijos frakcija. Balsuoti pradedame ir baigiame, kolegos. atmesta. Dabar balsuosime dėl bendros e, rezoliucijos projekto, kurį teikia keturios praeitinės frakcijos. Vardiniu būdu balsuojame, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Penktoji pastraipa vardinis balsavimas pradėjome balsuoti, balsuoti baigiame. Atmestas septintoj pastraipa vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtoji pastraipa vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta H konstatuojama dalis, kas už pirmąją dalį vardinių būdų tiksliau balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji šios konstatuojamosios dalies dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar mm, dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko gerai pasitikrinkime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Thank you. Pereikime prie balsavimo pasiaiškinimų. Ir tie, kas nenorės pristatyti savo balsavimo motyvų, prašyčiau jūsų išeiti iš salės. Pradėsime nuo rezoliucijos dėl genetiškai modifikuotų.